jau pradėti darbą. Norėčiau visus pasveikinti susirinkusius į šį posėdį. Kaip žinia, mes posėdžiaujame e, šiandien. Ryte taip pat dar vyks ir mūsų susitikimas po pietų. Taip pat yra numatytas ir trečias susitikimas ketvirtadienio e, ryte. E, viskas surašyta darbo tvarkėje, kuri jūsų aplankuose. Aš tikiuosi, kad niekas neturi pastabų apie darbo tvarkę ir dėl to skelbiu, kad darbo tvarkė yra patvirtinta. Mūsų posėdis yra transliuojamas internetu. Turime beveik pilną vertimo režimą, išskyrus estų, maltiečių ir slovakų kalbas. Toliau e, balandžio 14-16 dienos e, protokolai, jie turėtų būti tvirtinami įprastinės procedūros metu. Toliau ketvirtas ir penktas darbo tvarkės klausimai, jeigu neprieštaraujate, norėčiau juos aptarti kartu. Šie punktai yra susijęs su Moldova ir Gruzija, taip pat su apsaugos sąlyga ir kovos su priemonių vengimo tvarka kurie susiję su Europos e, Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos, abiejų valstybių narių ir Moldovos Respublikos arba Gruzijos e, susitarime numatytų muitų tarifų lengvatų tai taikymo sustabdymas. E, Pane Dantylė yra pranešėja apie Moldovą Toliau kitas pranešimas yra susijęs su Gruzija. Beje, šis susitarimas turėtų e, įsigalioti nuo rugsėjo pirmosios dienos. Ponas Niko parengė pranešimą apie Gruziją. Jeigu niekas neprieštarauja, kaip jau sakiau, norėčiau, kad abu šie klausimai būtų aptarti kartu. Panašu, kad kilo problemų dėl vertimo į bulgarų kalbą. Okay.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 Taigi, kaip jau sakiau, ketvirtą ar penktą darbo tvarkės klausimą siūlyčiau aptarinėti kartu. Visų pirma, suteiksiu žodį komisijai. Iš, turime atstovą iš generalinio priekybos direktorato. Taip pat pas mus atvyko ir komisijos atstovai iš generalinio žemės ūkio direktorato. Sveikinu visus jūs atvykusi mūsų posėdį. Jeigu komisija neprieštarauja, siūlau aptarti šios klausimus kartu. Žodis komisijai, prašom. Będzie pan uważał za celowe, żeby ktoś dodatkowo jeszcze e, e, oprócz pana się odniósł, to, to zostało. Beje, gal iš komisijos kas nors norėtų pasisakyti, jeigu tai prašom. Thank you, Mr. Chairman. And... Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju už kvietimą atvykti pas Jūs ir pristatyti mūsų pasiūlymus dviems reglamentams dėl kovos su priemonių vengimu tvarkos, numatytas susitarime e, su Moldova ir taip pat su Gruzija. Mano vardas Patalis, Aš esu iš priekybos generalinio direktorato, bet su manimi yra ir kolegos iš Žemės ūkio generalinio direktorato, taigi jie galės atsakyti į jūsų klausimus. O to. Taigi, komisija siūlo du reglamentus susijusius e, su sustarimai su Moldova ir Gruzija. Šiuose reglamentuose yra bandoma įvesti į Europos teisę papildomų nuostatų, kurios yra uh, įtrauktos į laisvos prekybos susitarimus. Pristatysiu kontekstą, kai kuriuose laisvos prekybos susitarimuose yra dvi šalės nuostatos įtrauktos arba kai kurie kiti e, specialūs mechanizmai. Ir tokie instrumentai yra reikalingi. Taip pat reglamentas yra reikalingas tam, kad šie e, mechanizmai galėtų būti įgyvendinti. Pavyzdžiui, ten yra numatomos konkrečios sąlygos, kurioms esant arba apsaugos sąlyga arba kovos su priemonių vengimu tvarka įsigaliotų. Taip pat yra numatomos procedūros, kurios turi būti įgyvendinamos priimant sprendimus. Kaip žinote, susitarimas su Moldova apima ir dvišalę apsaugos sąlygą. Be to, abiejose susitarimuose yra numatomas kovos su priemonių vengimu tvarka yra Europos parlamento ir tarybos dviejų reglamentų pasiūlymai buvo išplatinti jums prieš šiandienos posėdį ir jie sudaro teisinį pagrindą šių dviejų instrumentų įgyvendinimui praktikoje. Pasiūlymai yra iš esmės pagristi įgyvendinimo reglamentais, kurie yra palyginami ir buvo aptarti, dėl jų buvo taip pat susitarta tarp visų trijų institucijų ir diskusijose buvo išvelgiama į dabar galiojančius laisvos priekybos susitarimus. Pavyzdžiui, šitie pasiūlymai yra paremti Korejos reglamentu, būtent kuris buvo patvirtintas 2011 metais e, prieimus laisvos prekybos sustarimą su Koreja. Taip pat ir remiamas 2013 metais paskelbtų laisvos prekybos sustarimu su e, Latino Amerika, taip pat Kolumbijos ir Peru laisvos prekybos susitarimu, e, kuris taip pat buvo patvirtintas 2013 metais. Šių dviejų instrumentų detalės štai kokios, kas ir siūlome tose dviejose reglamentuose. Kaip sakiau anksčiau, visų pirma yra numatoma dvi šalė apsaugos sąlyga. Šitas instrumentas yra įtrauktas į sustarimą tik su Moldova. Taigi, dvi šalės apsaugos sąlygos susitarime su Gruzija nėra. Priežastis be abejo yra ta, kad tokia nuostata paprasčiausiai nebuvo aptarta, nebuvo dėl jos deramasi, kai vyko darybos dėl laisvos priekybos susitarimo su Gruzija. Ir mm, priekybos liberalizavimas gali reikšti e, grėsmę Europos gamintojams arba o Moldovos gamintojams. Būtent todėl, norint išvengti tokios grėsmės, yra numatyta šita bendra apsaugos sąlyga, pagal kurią būtų galima e, laikinai sustabdyti rinkos liberalizavimą arba nustatyti konkrečius e, importo mokesčius. Kitaip sakant, dvišalė apsaugos sąlyga yra tarsi apsauginis tinklas, jeigu tarifų sumažinimas arba visiškas panaikinimas e, reikštų nesuvaldomą importo padidėjimą. Tai yra visiškai normalus instrumentas, e, nes tokia situacija gali susidaryti liberalizavus rinką. Todėl toks instrumentas yra ir numatomas. Dar kartelį pasikartosiu, kad jis bus pritaikomas tada, jeigu bus pastebėta, kad importo apimtis išauks labai stipriai, taip stipriai, kad tai net sukeltų grėsmę ar pavojų ES vietiniams gamintojams. Taip pat be abejo bus numatomas laikas, per kurį visi susiję e, veiklos vykdytojai galėtų prisitaikyti uh, prie pasikeitusios situacijos. Tai yra numatoma tam, kad e, veiklos vykdytojai galėtų prisiderinti prie naujų sąlygų. Šitos priemonės standartai atitinka PPO susitarimą dėl apsaugos priemonių ir ten taip pat yra teigiama, kad jeigu labai stipriai išaugo importo apimtys ir tai neigiamai paveikia e, vidaus gamintojus, tada gali būti gyvendinami tokie instrumentai. Bet būtina be abejo nurodyti priežastis ir pasiekmės ryšį. Taigi, kaip viskas vyks, kokia bus procedūra? Yra numatytas tyrimo laikotarpis jo trukmė šešeri mėnesiai. Ir reglamentuose turbūt matėte, kad yra numatyta taip pat galimybė pratesti šį tyrimo laikotarpį, jeigu susiklostytų tam tikros aplinkybės ir tas laikotarpis galėtų būti pratestas dar trimis mėnesiais, priklausomai nuo to, kiek sudėtinga būtų atlikti rinkos tyrimus. Taip pat yra numatoma galimybė numatyti orientacinės priemonės, kurios galėtų būti pritaikomos nedelsant per 200 dienų. Tai yra taip pat priemonė, kuri turėtų padėti, jeigu susiklostytų tokia dramatiška situacija, su kuria tvarkantis būtų reikalingos gana drastiškos priemonės, drastiški veiksmai. Šitos priemonės būtų taikomos daugiausiai du metus, bet taip pat yra numatyta galimybė pratesti šį laikotarpį, jeigu susiklostis atitinkamos aplinkybės. Ir pratesimas taip pat yra numatomas galimai dviejams metams. Dabar, ponė pirmininkė, šiek tiek pristatysiu kovos su priemonių vengimu tvarką. Šis mechanizmas yra numatytas abiejose susitarimuose, tiek su Gruzija, tiek su Moldova. Ir jis bus taikomas kai kuriems žemės ūkio produktams ir taip pat perdirbtiems žemės ūkio produktams. Čia yra kalbama apie tai, kad jeigu išauks labai stipriai tų konkrečių produktų importas, tuomet gali būti laikinai sustabdyti preferen preferencinių importo tarifų e, taikymas daug, daugiausia šešiems mėnesiams. Tai būtų daroma tada, jeigu priekybos partneriai negalės įrodyti, kad e, rinkoje atsiradusios prekės ar produktai buvo pagaminti vietoje, o ne importuoti. Čia vėlgi ši priemonė yra numatyta tam, kad būtų galima išvengti produktų pagamintų ne Moldovoje ir ne Gruzijoje importo per Gruziją ir Moldovą pasinaudojant laisvos priekybos sutartimi į Europos Sąjungą. Taigi, abiejose pasiūlymuose, ponė pirmininkė, yra numatyta, kad bus Europos parlamentui ir tarybai pateikta metinė ataskaitą apie tai, kaip yra įgyvendinamos laisvos prekybos sutartys su Moldova ir Gruzija ir taip pat kaip įgyvendinami šie du reglamentai. Dar kalbant apie abi, abi dvi šalės apsaugos sąlygas, turiu Jūs informuoti, kad kitose panašiose susitarimuose niekada nėra buvę numatyta tokių sąlygų. Taigi, iš tiesų, kaip ir sakiau anksčiau, dabar šios apsaugos sąlygos yra numatomos kaip mm, apsauginis tinklas nenumatytiems atvejams. O ypač kovos su priemonių vengimu tvarka, ji taip pat yra e, pirmą kartą numatoma tokiuose laisvos prekybos susitarimuose. Ir jau bandžiau paaiškinti, kodėl mes manėme, kad tokių priemonių reikia. Kol kas tiek galiu pasakyti, pane pirmininkė. Labai ačiū. Bardzo dziękuję. Rozumiem, że. E... Labai ačiū. Kiek supratau, e, generalinio žemės ūkio direktorato atstovai pasisakys vėliau, jeigu bus kokiu nors klausimu. Dabar suteiksiu žodį mūsų pranešėjai, kuris irgi pakomentuos Moldovos klausimą, prašom. Tumas, domnule prašedinte. Ačiū, pirmininkė. Mes pritarėme priemonių taikymui, kad būtų galima paremti Moldovos ekonomikos, paremti Moldovos ekonomiką. Tos e, priemonės padės padidinti Moldovos produktų kiekį ES rinkoje. Taip pat norime pritarti priemonėms apsaugoti Europos gamintojus, nes kai kuriais atvejais gali atsirasti e, pusiausvėros sutrikimų Europos rinkoje, nors Rumunija buvo e, tas, ta šalis, pro kurią į ES daugiausia patekdavo Moldovos produktai, iki šiol problemų nepatyrėme ir mes esame įstikinę, kad neprireiks pritaikyti e, apsauginių sąlygų, tačiau priemonės tokios, manau, reikia reikia mechanizmo, kuris leistų taikyti apsaugos sąlygą ir mm, mechanizmo kovo, kovai su priemonių vengimu. Aš manau, kad vienas dalykas, kuris yra labai svarbus e, ir norėčiau, kad regi direktoratas pateiktų daugiau informacijos E, kalbant apie pramonės produktus, tai lengviau juos atsekti negu maisto produktus ar vaisius daržovės, atsekti jų gamybos vietą, auginimo vietą. Todėl norėčiau išgirsti iš komisijos, ką jie darytų tokiais atvejais žemės ūkio produktais. Ir taip pat lauksiu dabar kolegų dar nuomonės. That's change. Labai ačiū. Dabar dėl Gruzijos. Ponas Nakovas, prašom. Неков. А, като цяло доклада мога да кажа, че... Apskritai, tai yra techninio pavadžio pranešimas. Asociacijos sustarimai įsigaliojo rugsėjo pirmą dieną Tačiau nuo 14 metų rūpjūčio turime naują geopolitinį kontekstą, nes Rusijos federacija yra uždraudusi e, importą iš ES. Taigi, todėl yra susiję ir su mūsų įsipareigojimo Gruzijos atveju, Gruzijos atžvilgių ūkininkų lūkesčius, jų problemas reikia spręsti, reikia taip pat vykdyti mūsų įsipareigojimus mūsų partneriams. Tačiau kita vertus, reikia rūpintis ir mūsų ūkininkų interesais. Mums reikia daugiau statistinės informacijos apie importuojamus iš Gruzijos produktus. Viena vertus, o kita vertus, reikia stebėti, iš kur tie produktai atkeliauja būtų taikom, kad tam, kad būtų galima taikyti šią apsaugos sąlygą, šie produktai būtų importuojami be jokių muitų. Ir e, todėl mums reikia laukti komisijos metinės ataskaitos, kad galėtume žiūrėti, kokia yra situacija. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do. Ačiū. Dabar klausimai atsakymai. Ir pirmasis Ponas Būda. Prašom. Ačiū pirmininkė. Žinoma, aš taip pat e, džiaugiuosi, kad atvyko komisijos atstovai. E, Šie sustarimai buvo skirti padėti Gruzijos ir Moldovos ūkininkams. Ir kaip buvo sakyta, mes taip pat turime rūpintis ir mūsų pačių ūkininkų apsaugą. Todėl toks mechanizmas yra reikalingas, kad nebūtų apeinamos teisinės, legalios teisėtos nuostatos. Todėl per ši, per šios sustarimus iš kitų šalių produktai neturėtų pakliūti per Gruziją ir Moldovą. Tačiau labai sunku e, atsekti neperdirbtų produktų kilmės vietą. E, įdomu, ar ši apsaugos sąlyga, jos naudojimas nebus kenksmingas. Nenorėčiau, kad nebūtų piknaudžiaujama e, šią apsaugos sąlygą, todėl produkto atsakomumas turi būti gerai nustatytas. Tai yra techninio pobūdžio pranešimas, tačiau manau, kad visi mes čia norime užtikrinti, kad tokios prie, šios priemonės pagal šios e, reglamentus būtų naudojamos tinkamai. Ačiū. Ačiū, ponas Luozon. Ačiū, pirmininkė. E, prekyba su trečiojomis šalismis laikantis e, sanitarinių ir e, e, e, gamtos apsaugos sąlygų, naudojantis laikas tenkintas pačias sąlygas, yra kenksmingas Europos augintojams. Nes tokios sąlygos kenkia ES valstybių narių ekonomikoms. Taigi, kodėlgi nenustatyti kvotų importo iš tokių šalių, tai būtų išvengiamas e, išnaudojimas žemės ūkio sektorijoje, kuris yra labai jautrus. Ir todėl tuomet nereikėtų subsidijuoti gamintojų, kuriems per tokius sustarimus daroma žala. Tai yra sprendimas, kuris taikomas santykių, santykių, prekybo maisto ir mėsos produktais tarp ES ir Junktinių valstybių. Ačiū. Ačiū Jūs kaimynas dar ponas Ferand. Ačiū ponia Pirinkė. Ši idėja taikyti apsaugos algą yra įdomi, tačiau ji neturėtų būti taikoma čia Moldovos atveju, nes jau yra laivosios prekybos susitarimas ir tam, kad būtų apsaugoma ES rinka, pavyzdžiui, nuo prekių iš Kinijos, tai gerai. Ir šiandien yra ateinami tam tikri e, susitarimai, kai kurios šalis iš to pelnosi pasinaudodamas laisvos prekybos sutarimais, todėl ši, e, šie sustarimai, šis mechanizmas turėtų padėti e, e, taikyti iš tokius, tokias argas, tokius sustarimus ir su kitomis šalimis. Ačiū, ponas Agnijų. Prašom. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau išgirsti komisijos garantijas, kad Moldova ir Gruzija nesugebės privilegioto statusą panaudoti e, taip vadinamai karuseliniai prekybai. Tai yra didesnės šalės, e, esančios toliau už jų, eksportuotų prekes į Moldovą, kuri po to ir eksportuoti šias prekes į ES. E, kas man labiausiai rūpi yra kiaušiniai tikriausiai visi žinote, kad Europos kiaušinių gamintojai negali naudoti e, negali būti narvelius, narvelių e, vištams laikyti, kurios deda kiaušinius, tačiau tokie kiaušiniai būtų importuojami iš kitų šalių. Be to, Vištos gali būti šeriamos e, e, baltymais, kurių kilmė yra e, skerdiklų atliekos, kas neleidžiama Europos Sąjungoje. Ar komisija gali užtikrinti ir garantuoti, kad taip neįvyks? Państwa, nie mamy wiele. Ačiū daugiau neturime prašymų pasisakyti.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 kur kalbama apie tai, ką reikėtų daryti su žemės ūkio produktais iš Moldovos ir Gruzijos. Mane labiausiai domina Graikijos situacija, ko mes turėtumėm vengti, ką turėtumėm perimti. Štai, pavyzdžiui, Prancūzija gamina išties puikų vyną. pavyzdžiui, Porto Vainą, tačiau panašaus vyno yra ir Santorinį saloje. Ir e, tas vynas iš Santorinio e, salos keliauja į Graikiją, o vėliau iš Graikijos į Prancūziją. Ir e, tas santorinio vynas Prancūzijoje parduodamas jau tarsi kaip bordo vynas. Galėčiau pateikti ir daugiau pavyzdžių, e, e, kaip pavyzdžiui, e, Graikijos produktai iškeliauja į Italiją ir vėliau tarsi tampa itališkais produktais. Už visko tar, panašu, kad stovi net ir mafija. Hmm? dažnai e, produktai yra importuojami vienu pavadinimu, paskui eksportuojami jau kitų pavadinimu. Kaip galima būtų kovoti su tokiu reiškiniu? Aš minėjau Graikijos atvejį, o dabar norėčiau išgirsti, ką apie tai mano komisija. Kaip komisija e, kovoja su tokiamis problemomis, tokiais reiškiniais? Nes iš tikrųjų e, Vienos šalies produktai gali būti labai plačiai žinomi rinkoje, kita šalis e, to, to neturėtų pasinaudoti. Labai ačiū. Be abejo, globalizacija turi e, teigiamų ir netokių jau teigiamų pasiekmių, kaip kad jūs teisingai ir pastebėjote. Gyvenime nieko nemokamai nebūna. Kągi, aš dabar dar kartą norėčiau suteikti žodį komisijai o paskui e, pranešėjams prašom komisiją. Um, thank you, Chairman. Dėkui, pirmininkė. Ačiū už komentarus ir už klausimus, kuriuos uždavėte. Pasistengsiu atsakyti į visus klausimus. Kolegos man tikiuosi padės. Viena iš temų, kurią palėtėte, buvo kaip nustatyti kilmę žemės ūkio produktų. Buvo labai teisingai pastebėta, kad pramoninių produktų atveju yra paprasčiau nustatyti jų kilmę. O kaip komisija galėtų nustatyti žemės ūkio produktų kilmę? Iš tiesų puikus klausimas. Bet e, būtent todėl komisija šiuose dviejose susitarimuose ir dėrėjosi dėl vadinamojo kovos su priemonių vengimu mechanizmo. Priemonių vengimo mechanizmas ir kovos su tokių vengimų mechanizmas buvo sukurtas tam, kad būtų galima stebėti, kokiais kiekiais yra įvežami tam tikri produktai į ES ir būtų stengiamas užtikrinti, kad tie kiekiai atitiktų konkrečios valstybės eksporto pajėgumus. Taigi komisija numatė tam tikras priemonės, kurios tikimės padės mums sekti tuos kiekius kurie tos kiekius, kuriais žemės ūkio produktai bus įvežami į ES. Ir jeigu bus pastebėta, kad tie kiekiai bus didesni negu kad tie, kurie yra laikomi normaliais ar įprastiniais, kaip numatyta susitarimuose, tuomet komisija galės prašyti, kad eksportuojančios valstybės įrodytų tų papildomų produktų įvežama ES kilmę. Taip turėtų veikti numatytasis mechanizmas. Tam, kad nereikėtų e, leistis į detalės ir tikrinti kiekvieną siuntą, kiekvieną produktą, nes tai užtruktų labai ilgai. Todėl buvo skurtas toks mechanizmas, kuris yra numatomas reglamente, būtent, kad būtų tikrinamas įvežamų prekių kiekis. Dar kažkas minėjo dėl apsaugos sąlygos, kad kiek užtruks priemonių taikymas. Buvo pastebėta, kad tas laikas galbūt yra per ilgas. Ir kol kas turiu atkreipti dėmesį, kad pasiūlyme, komisijos pasiūlyme numatyta procedūra gali būti pakoreguota ir gali būti pritaikyta skubos procedūra. O jos atveju komisija galės priimti sprendimą labai greitai, būtent jeigu susiklostų kažkokie dramatiški poslinkiai, tam, kad apgintume ES gamintojų interesus. Ir um, tokia pati procedūra yra numatyta ir kovos su priemonių vengimu atveju. Taip pat buvo paminėta komisijos metinė ataskaita. Taip, iš tiesų, ponė, abiejų valstybių atveju būtų parengiama labai išsami metinė ataskaita, ją renktų komisija ir pateiktų Europos parlamentui ir ES tarybai. Ten būtų apibūdinami visi laisvos prekybos susitarimų aspektai, kaip jie yra gyvendinami ir taip pat būtų pateikiama konkreti statistika, labai tiksli statistika dėl to, kiek būtų įvežama prekių iš abiejų valstybių Europos Sąjunga, kokie jų srautai ir panašiai. Tai būtent pateikiama visa išsami informacija apie tai ir taip pat apie tai, ar prireikė taikyti apsaugos sąlygą arba kovos su priemonių vengimu mechanizmą. Dėkui. Sumiša Okay, please. Prašom. One question on... Dar pamiršau e, daržovės ir žemės ūkio produktus, bet mano kolega atsakys. Labai ačiū, ponė, pra, ponė pranešėja, paprašė paminėti vaisių ir daržovių importą. Taip, yra įvežama, įvežami E, kai kurie vaisiai, būtent šviežios slyvos, oboliai ir vynogės. Buvo paklausta, kiek 2014 metais tokių prekių įvežta. Taigi 42 procentai vynogių buvo įvežti į ES, tai yra 42 procentai kvotos. Obolių įvežta mažiau negu 1 procentas kvotos, o šviežių slyvų buvo įvežta 7 procentai numatytos kvotos. Dėkui. Dziękuję bardzo. Proszę jeszcze. Ačiū. Prašom. Pirmininkė, man jau buvo klausimas taip pat apie kiaušinius. Turiu pasakyti, kad nuo 2009 iki 2012 metų Moldova neeksportavo jokių kiaušinių iš vis į ES, o jos eksportas į likusias pasaulio šalis vidutiniškai sudarė 207 7 tonas. Tai yra informacija apie Moldovą. Gruzijos atveju kiaušiniai turbūt nėra tokie svarbus eksporto prasme. Taip pat buvo paminėti baltymai pašare e, šerti vištams. Turiu paminėti, kad normalios taisyklios būtų taikomos e, tokiam eksportui ir ES rinką. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip supratau, ponas Agnių kalbėjo taip pat ir apie, ne, apie kiaušinius pervirtose produktuose, ne tik apie kiaušinių eksportą iš Moldovos, bet ir perdirbtose produktuose naudojamus kiaušinius. Bent jau taip aš supratau pono Agnijų pasisakymą. Tiesą sakant, atsakymas nebuvo blogas, tačiau jie neskyrė tarp kiaušinių ir perdirbtų kiaušinių. Įdomu, ar galėtų jie išskirti šios du atvejus. O tym też ja mówiłem. Apie tai ir kalbėjau. Toliau ponas Des. Ja, danke. Ačiū pirmininkė. Aš paprašiau žodžio dėl to, kad buvo kalbėta apie tai, kad turė, importuojamiams produktams turėtų būti taikomi tokie patys reikalavimai kaip ir europietiškiams produktams. Aš noriu priminti, kad e, Europoje e, Europos Sąjungoje mums prireikė 40 metų tam, kad e, pradėtumėm taikyti bendras taisyklės. E, štai tik prieš penkerius metus mes pradėjome taikyti ir vienodas taisyklės e, augalų apsaugos produktams. Prieš tai taisyklės skiriasi. Aš manau, kad mes turėtumėm rasti išmintingą sprendimą, turėtumėm suteikti galimybių toms šalims palaipsniui prisitaikyti prie mūsų reikalavimų. Aš galėčiau paminėti ir pomidorų importo iš Maroko klausimą e, e, kolegos iš Ispanijos ir Italijos, kitų šalių nebuvo labai patenkinti e, pomidoro, pomidorų importo iš Maroko taisyklėmis. Aš manau, kad mes Moldovai ir Gruzijai turime suteikti galimybę plėtoti importą su ES tam, kad jauni žmonės taip pat turėtų perspektyvų. Reikėtų uh, pasiekti subalansuotą susitarimą tam, kad siekiant, kad jisai tiktų abiejoms susitarančioms šalims. Ačiū. Tai, ką paminėjo ponas Des, rodo, kad ES e, bendroje žemės ūkio politikoje labai daug kas priklauso nuo to, kas vyksta ir už ES ribų. E, bendroji žemės ūkio politika panašu, kad turėtų spręsti ir kai kuriuos migracijos klausimus, e, taip pat ir pasaulio rinkų globalizavimo klausimą. Ačiū už pasisakymą, tikrai buvo labai svarbi pastaba. Mulțumesc, domnule. Pane Dančyla, prašom. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti e, komisijai už atsakymus. Labai ačiū ir kolegoms už indėlį diskusiją. Aš e, išklausiusi diskusiją, daryčiau išvadą, kad yra e, būtinos pagalbinės priemonės, kurios būtų taikomos Moldovai. Tačiau svarbu nepamiršti ir geopolitinio konteksto. Mūsų sustarimas ir e, ypatingosios priemonės turėtų būti taikomos ir toliau, bet reikėtų nepamiršti ir to, ką pasakė komisija. Reglamente reikėtų, e, sustarime reikėtų ir apsaugos sąlygos, e, e, siekiant užtikrinti didesnį saugumą bei apsaugoti ES gamintojus. Labai ačiū už šią diskusiją. Aš esu atvirai nusteikusi e, e, pakeitimų atžvilgių, taigi jeigu turite pakeitimų, juos galite teikti. Ačiū toliau ponas Nekov. Ačiū, Česlav. Mes išklausėme daug įvairių nuomonių. Ponas Des ką tik sakė, kad e, mums tarsi reikėtų rinktis tarp pomidorų ir pabėgėlių. Bet e, aš norėčiau pasakyti, kad mums svarbiausia apsaugoti ES gamintojus ir ES pagamintus produktus. Tai turėtų būti mūsų prioritetas ir būtent dėl to mums reikia apsaugos sąlygų ir tam tikrų e, saugiklių. Mums e, e, reikėtų e, siekti palengvinti gyvenimą ne vien tik tais užsienio šalių gamintams, bet ir mūsų gamintams. Mes pateiksime Europos komisijai savo pasiūlymus ir tikiuosi, kad komisijos pat, suformuos subalansuotą poziciją. ES e, produktai ir ES gamintojai turėtų būti mūsų prioritetas ir e, turėdami tai omenyje turime nustatyti kvotas Grūzijai, Moldovai ir kitoms šalims, kurios nori eksportuoti ES. Dėkoju. Dar kartą ponas Des, prašom. Na, kadangi aš buvau tiesiogiai paminėtas, pirmininkė, tai norėjau sureaguoti. Aš savo pasisakymo metu nekvestionavau vartotojų apsaugos. Vartotojų teisų apsauga yra mūsų svarbiausias prioritetas ir tai tikrai yra nepajudinamas principas. Norėjau dar kartą tai pabrėžti. Ačiū. Tuo baigiame svarstyti abu šios darbo tvarkės klausimus. Dabar galime eiti prie kitų darbų kito mūsų darbo perkės klausimą, tai yra šeštas klausimas. Keitimasis nuomonėmis su komisijos atstovu dėl Rusijos pareikšto veto ir jo poveikio vaisių ir daržovių rinkai. Jūs tikriausiai prisimenate, kad su kolega Ramon Luis Valkarsel Siso ėmėsi iniciatyvos šiuo klausimu ir mūsų komitetas paprašė, kad komisija pateiktų daugiau informacijos apie tai, kokį poveikį turėjo Rusijos pareikštas veto e, vaisių ir daržovių rinkai. Jau buvo sakyta, kad e, ES valstybės narės dėl to nukentėjo, ypač Baltijos šalis, Lenkija, bet vis dėlto ES egzistuoja vidaus rinka ir dėl to nukentėjo ir vaisių ir daržovių sektorius ir kitose ES valstybėse narėse, pavyzdžiui, pietuose. Na, ten situacija yra kiek kitokia. Mes bandome išspręsti įvairių ES regionų problemas, nors tos problemas yra skirtingos, jos skirtingai pasireiškia. Mes e, į šią diskusiją pakvietėme komisijos atstovą, taip pat ir iš e, Mursijos regiono Ispanijoje e, vaisių ir daržovių sektoriaus atstovus Mūsų kolegos beje e, salėje nėra, nes e, jis e, dalyvavo rinkimuose Ispanijoje, kurie vyko šį savaitgalį. Beje, rinkimai vyksta ir Lenkijoje. Beje, noriu prisim, priminti, kad jau praėjo vieneri metai nuo to, kai vyko rinkimai į Europos parlamentą. Kągi, aš dabar norėčiau suteikti žodį komisijos atstovui. Visų pirma, pasisakys generalinio žemės ūkio direktorato vadovas Žens Šaps. Prašom. Uh, Dėkoju pirmininkė. Taip pat sveikinu sužinojus prezidento rinkimų rezultatus Lenkijoje. Mūsų galva yra labai būtina aptarti įvairių priemonių rezultatus, būtent kas susiklostė po 2014 metų rūpiučio pirmos dienos, kai Rusija pritaikė veto kai kurių produktų importui. Jūs kaip žinote, nuo to nukentėjo ne vien tik tai vaisių ir daržovių sektorius, bet ir kitų sektorių atstovai, pavyzdžiui, kiaušinių sektorius, keulienos, mėsos ir pieno sektorius. Tai buvo vienas iš didžiųjų iššūkių, su kuriuo turėjome kovoti visos trys institucijos, kad greitai numatytume priemonės, kurios padėtų gamintojams prisitaikyti prie naujai susikloščiusios situacijos. ir ta situacija skirtingai paveikia įvairius regionus ir taip pat įvairius e, sektoriaus atstovus, obolių, kreušių, nektarinų ir kitų vaisių augintojus. Tie produktai buvo teikiami į Rusijos rinką ir staiga tiems produktams buvo pritaikytas beveik 100 procentų importo draudimas. Turiu pasakyti, kad mums pavyko pakankamai greitai numatyti skubos priemonės, tai buvo išimtinės priemonės teisinė prasme, jos buvo įgyvendintos per keturis deleguotusius aktus, o jų tikslas buvo stabilizuoti sudėtingą rinkos situaciją. Jeigu konkrečiai, mes pasiūlėme priemonės ir jas įgyvendiname valstybinamių lygių. Mm, tos priemonės apėmė produktų naudojimo skatinimą, taip pat laisvo prekių platinimo leidimo atšaukimus, taip pat buvo pritaikytos daliaus nenuėjimimo priemonės, tiesiog bandant užtikrinti kad ne, visos, ne visi produktai, kurie būtų galėję būti pateikti į rinką, ten atsidurtų. Priemonės buvo įgyvendintos pakankamai greitai, jau vasarą jos ėmė veikti ir po to buvo taikomos ir toliau viso derliaus nuėmimo metu ir toliau 2014 metais. Ir jeigu pažiūrėsime dabar į bendrus skaičius, tai galime pasakyti, kad maždaug 700 tūkstančių tonų vaisių ir daržovių buvo išimti iš rinkos. Ir e, tai, re, tai atitinka maždaug 115-120 milijonų eurų paramos, kuri buvo išdalinta per gamintojų organizacijas konkretiems gamintojams, augintojams ir ūkininkams. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad komisijos nuomonę mes bandėme labai greitai e, kreipti dėmesį ir į kitas paskirties vietas, ne vien tik tai Rusija. Žinoma, Rusija buvo viena iš pagrindinių paskirties vietų, ne vien tik tai vaisiams ir dažovėms, bet taip pat ir mėsai bei pieno produktams. Ir mes manome, kad mes kaip komisijos tarnybos labai sėkmingai sugebėjome atverti papildomos rinkas. Santė generalinis direktoratas atsakingas už sanitarinius klausimus, taip pat prekybos generalinio direktorato kolegos, kurie yra atsakingi už prieigą prie rinkos, jie ėmėsi rinkos atvėrimo iniciatyvų ir jie visi padėjo mums, Žemės ūkio generaliniam direktoratui, kad būtų pradėtas eksportas į tas vietas, kur anksčiau mūsų prekes nebūdavo eksportuojamos. Kai kurie produktai, pavyzdžiui, oboliai buvo eksportuoti į Braziliją, JAV, taip pat ir artimųjų rytų šalis ir pavyko į tas šalis išsiųsti daug didesnius kiekius mūsų produktų, negu kad darydavome anksčiau. Kalbant apie kainas, taip, kainos ten yra e, mažesnės ir bendrai paėmus šių produktų kainos sumažėjo lyginant su ankstesniais metais, ypač obolių, e, kreušių ir pomidorų kainos, bet Reikia nepamiršti, kad 2014 metai apskritai buvo išskirtiniai. Daugelįje regionų buvo e, auginami pakaitiniai, pakaitinės kultūros. Jūs turbūt žinote, kad oboliai ir slyvos yra kaiteliojami vienais metais auginami vieni, kitais metais kiti. Ir vidurio rytų Europoje obolių derlius 14 e, metais buvo 10 procentų didesnis negu ankstesniais metais, o tai buvo dar papildoma apsunkinanti aplinkybė mums ir taip pat ir Europos parlamentų ir tarybai ieškant tinkamų priemonių, kad galėtume suorganizuoti, kur parduoti tos produktus nes kai kurioms iš valstybių narių Rusija šiems produktams buvo pagrindinė eksporto šalis. O aišku, vidinis produktų suvartojimas galėjo būti taip pat šiek tiek geresnis negu kad realiai buvo 2014 metais. Apskritai paėmus obolių ir slyvų e, suvartojimas mažėja, todėl mes bandėme uh, propaguoti obolių vartojimą. Jūs turbūt matėte, buvo surinkta bent kelios kampanijos, kurios taip pat prisidėjo prie produktų vartojimo. Tai buvo taip pat viena iš priemonių. Ir ji nebūtų buvusi pritaikyta, jeigu Rusija nebūtų uždraudusi importo. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad priekyba dabar yra pakankamai inovatyvi. Esu tikras, kad matėte ir gana stebinančius skaičius. Pavyzdžiui, eksportas į Baltarusiją išaugo labai stipriai. Taip pat e, gali kirti įvairiausių minčių, kur tie produktai galų gal atsidūrė sužinojus tokius skaičius. Ir tiesioginės prekybos apimtis su Rusija e, prekyba vyko pakankamai intensyviai vis tiek. Nors, atsiprašau, 95-99 procentais eksportas į Rusiją nevyko, bet e, gali būti, kad to, tie produktai Rusija vis tiek pasiekė per kaimininę šalis. Taigi, kokias išvadas galėtume daryti po šių iniciatyvų, kurių ėmėmės? Manau, kad e, pritaikę įvairias priemonės, jų derinį, sugebėjome stabilizuoti bent jau ES lygių susikloščiusią situaciją per pastarosius devynis mėnesius. Negaliu sakyti, kad pavyko viską stabilizuoti derliaus nuėmimo metu. Vidurio Europoje buvo tikrai nepalanki situacija, obolių sektorija taip pat buvo šiek tiek sunkumų įgyventinant vieną ar kitą priemonę. Viskas nevyko taip, kaip mes tikėjomės, bet esu tikras, kad pastaraisiais šių metų mėnesiais situacija pagerėjo. Ir jeigu pažiūrėsime jo balių kainas, jeigu konkrečiai Lenkijoje, tai galėsime tikrai manyti, kad kainų lygis yra pakankamai aukštas, situacija gerėja ir kainos dabar yra netgi didesnės negu kad praėjusiais metais. Dar vienas dalykas, kas yra svarbu, tai yra tai, kad komisijos tarnybos rado kitas eksporto vietas. Tai buvo naujas dalykas, nes staiga pastebėjome, kad ir mūsų institucija, Europos komisija, turi būti aktyvesnė ir bandyti atverti rinkas, kurios buvo anksčiau užvertos dėl tam tikrų antisanitarinių dalykų. Čia keletas pavyzdžių dabar kur mums pavyko tai padaryti. Mm, sanitarijos ir fitosanitarijos priemonių sustabdymas leido atverti rinką e, į Koreją, ypatingai gyvūnėms produktams. Vaisiai ir daržovės ten nebuvo labai daug eksportuojamos. Bet Brazilija yra kitas puikus pavyzdys. Brazilija nepirkdavo obolių pas mus, o tai buvo pradėta ir manau mes turime ir toliau ieškoti galimybių, kaip plėsti prekybos apimtis, obolių prekybos apimtis ten. Be to, euro padėtis, lyginant su e, doleriu, mums taip pat buvo palanki ir todėl mes galėjome konkurencingai eksportuoti tuos e, vaisių daržovių kiekius, kurie yra užauginami ir kurių ne, tiek daug ES nereikia, nes iš tikrųjų 2014 metais derliaus e, mastai buvo ypatingai dideli, ypač obolių buvo užauginta daug. Žinant, kaip viskas vyko ir vyksta sektoriuje, galime tikėtis, kad kadangi pernai derlius buvo labai didelis, šiemet jis bus mažesnis ir tikiuosi, kad tiek daug e, tokių priemonių neprireiks. Dar vienas dalykas. Jau matėme pirmosius skaičius dėl nektarinų ir persikų. Čia skaičiai skiriasi labai nedaug nuo pernykščių. Taigi čia mes nesitikime jokių dramatiškų pokyčių nemanome, kad produkcijos mastai labai stipriai keisis, bet kaip žinome, viskas priklauso nuo oro ir reikia tikrai spausti kumščius, kad oras bus palankus ir kad mūsų augintojai, ūkininkai tikrai galės atsigauti šiais metais. Dėkuoju, pirmininkė. Choć często rolnicy mówią, że jak są dobre plony, to wtedy jest. Labai ačiū. Vis dėlto žemdirbiai sako, kad po to, kai uh, būna geras derlius, vis tiek irgi vyksta krizė. Aš dabar norėčiau e, suteikti žodį Ispanijos gamintojų asociacijos atstovams. Pane Ester Gomes yra e, šios asociacijos vicepirmininkė arba pirmininko pavaduotoja. Aš norėčiau mūsų viešnios paprašyti kalbėti neilgiau kaip penkias minutės. Na, o paskui mes suteiksime žodį ir kitiems kolegoms. Vis dėlto nepamirškime, kad šiam klausimui svarstyti skirtas laikas yra ribotas. Asociacija parengė e, dokumentą, jį vėliau galėsime išplatinti visiems, taigi nereikėtų e, skaityti viso to dokumento, būtų geriausia, jeigu trumpai apibendrintumėte. E, ante todo, muchas gracias Ačiū. Dėkuoju komitetui už galimybę pasisakyti ir išdėsti tą rimtą problemą, su kuria mes susidurėme. Na dabar norėčiau pasakyti, kad kalbu visų Ispanijos gamintojų vardu. Tačiau ši problema persikėjo ir Italijos, ir Prancūzijos kolegas, kurie pastaraisiais metais, ypač praėjusiais metais, rengė reguliarus susitikimus ir e, kur aptarnėjome esamą situaciją. Kalbant paprastai, tai norėčiau pasakyti, kad e, atsakydama komisijos pasisakymą norime aiškiai pasakyti, kad kalbant apie kaulavaisius, nebuvo laiko rasti naujų rinko, praktiškai neįmanoma pakeisti e, smarkiai eksporto situaciją per metus. Europos Sąjungoje vartojimas e, mažėja, Narosios rinkos organizacijoje yra užfiksuoti perviršiai ūkininkų pajamos e, beveik išimtinai yra gaunamos iš jų gaminių pardavimo, jeigu kalbėsime apie Ispaniją. Tai vaisiams netaikoma tiesioginių išmokų sistema, todėl mes e, susidurime su, mes susidurime su problemomis, pakliūdami į kitų trečių šalių rinkas. Taigi, Ispanijos eksportuotojų interesų vardan. Atsiprašau, turbūt e, prašau kantrybės. Truputį e, e, sutriko technika. Nu, norėjau pasakyti, kad mūsų eksportas, vaisių ir daržovių eksportas iš Ispanijos e, nesekia tokio lygio, koks buvo eksportuojamas į Rusiją. 2015 metais sudarėme su to pačiu spaudimu, kaip ir 2014 metais, konkrečiai kalbant. E, reikia e, suprasti, kokio didžiulio, kokio didžio nuosmukis e, buvo patirtas eksportuojant persikus nektarinus. Ir eksportuotojai negali visą laiką pakelti tos situacijos, kurios nesukūrė naštos. Pagal dabartinės rinkos sąlygas visko pakeisti visko neįmanoma, taigi trumpai sakant, tas uždraustas importas reiškia, kad e, išlieka didžiulės klyktės eksporto. Aišku, reikia vertinti kiekvieną produktą, kiekvienos šalis e, situaciją, tačiau per metus situacijos pakeisti neįmanoma. Tai rezumuojant praėjusiais metais. Štai tie skaičiai, pagaliau matome juos. Jeigu pažiūrėsime į eilutę, kuri rodo 14 ir 15 metų eksporto į Rusiją skaičius, tai patys matote. Tai yra tiesiog skandalas. Jeigu įvertinusime e, slyvų, persikų, nektarinų kainų kritimą, ką galės patvirtinti mūsų kolegos ir iš Italijos. Tai matome, kad nepavyko pasipriešinti na, ar ištaisyti situacijos produktų išėmimas iš rinkos, kas yra dažnai taikoma praktika, sulčių spaudimas iš tų vaisių. Pirminkė, prašau dar 30 sekundžių. Taigi, kas buvo naudingiausia, tai to perviršio panaudojimas sultims spausti. Ta, pavyzdžiui, tas sultis išdarinant e, šalpos organizacijoms ir panašiai. Tai buvo įmanoma padaryti tam, taip, kad labdaros organizacijos nenaudotų pasenus produktų, o naudotų šviežius. Tai praėjusiais metais e, kalėdų laikotarpiu e, buvo tų šviežių sulčių, tačiau aišku, kad kainos sumažėjo ir nepadengė gamintų išlaidų. Labai svarbu, kad institucijos na, reklamuotų šių produktų vartojimą, kad ir toliau išlaikytume e, sveikus augalus, išlaikytume, išsaugotume aplinką, ypač Europos pietuose, kur yra gana, vyroja gana sausas klimatas. Ačiū. Bardzo dziękuję. Labai ačiū už šią informaciją, tiesioginę informaciją iš gamintojų lūpų. Turime dešimt norinčių užduoti klausimus, e, šiaip kalbėtų. Po minutę, kadangi neturime daug laiko. Pirmasis, ponas Glezos. Το εμπάργο της ε, Ρωσίας ήταν αποτέλεσμα του εμπάργου. Ačiū. Aš norėjau pasakyti štai ką. Kas e, neteisėtai pradėjo e, šį sankcijų karą? Ar tai buvo Rusija, užėmusi neteisingą poziciją? ar Europos Sąjunga. Mano šalis patyrė katastrofiškas e, pasakmes. Mes negalėjome e, eksportuoti e, konservuotų sulčių ar kitų saldžių produktų ir negavome tinkamų kompensacijų. Prieš 30 metų aš jau dirbau e, Europos e, Sąjungos lygmenių ir tuomet atsimenu, kad buvo laikomasi tikrai griežtos pozicijos e, Graikijos atžvilgių. Nebuvo norima įsivežti produktų iš Graikijos. Ir tuomet man kilo klausimas, ko jūs norite iš Graikijos? Ar jūs norite tik tais e, e, graikiškos saulės ir graikiškos jūros? jau anamet buvo laikomas tokios pozicijos Graikijos atžvilgių. Ale to też ważne. Bardzo... Ir tai yra svarbu, sako pirmininkas. Ponas Fara, ačiū. Labai įdomi tema ir dažnai mes apie tai kalbame komitete po rusų draudimo praėjusius met, praėjus metams pro, e, e, problemos išlieka ir tai kalbant apie vaisius ir daržovės. Ši problema vis dar didelė našta gamintojams, taip pat ir pieno ir mėsos gamintojams. Du klausimai, nes ši, ši, ši, čia nuspelno dėmesio du klausimai. Pone Pirinkai, ar įmanoma komisija pasakytų, ar e, Rusija per diplomatinius kanalus išdėstė, ko reikia, kad šie embargai būtų panaikinti. Ir ar taryba ir komisija ketina perdaryti, pertvarkyti krizių e, reagavimo mechanizmą, kad būtų galima e, padėti gamintojams, o ne versti juos mažinti kainą, kainas, kurios po to nepadengia gamybos išlaidų. Ačiū, ponia Pirinkė. Savo pasisakymę komisija kalbėjo daug apie obolius. Tai yra vaisiai, kurios lengva gana saugoti, visoje temperatūroje lengvai saugomi. Tačiau yra ir vasaros vaisių, kurie E, kurių neįmanoma saugoti ilgesnį laiką, pavyzdžiui, persikai, abrikosai, vyšnios ir taip toliau. Ir kalbant apie naują potencialią rinkos potencialą, tai norėčiau sužinoti, ką dirba, e, dirba komisija, kad atvertų duris gamintojams e, šiai vasarai. Максимално да се уплътня времето за... Така че представителя на комисията. Дякую, pirmininkė. Aš pabandysiu pasinaudoti visų laikų, kurį man duoda. Ir galiu pasakyti, kad komisija kalbėjo labai pozityviai. Bet kitą kartą, kai susitiksiu su gamintojo asociacija, noriu Jums pasakyti, kad man bus tikrai nelengva jiems perduoti tokią pozityvę žinutę. Mano valstybė, Bulgarija, galėjo praėjusiais metais prekiauti savo produkciją. Iki to, kai buvo pritaikytas importo draudimas rūpjūčio mėnesį. O po to ta pagalba buvo teikiama tiems, kurie buvo pirmieji dėl jos kreipėsi. Ir mūsų gamintojai nebuvo pirmieji. Toliau dėl pieno kvotų. Komisijos siūlomos priemonės nebuvo labai naudingos Bulgarijos pieno gamintojams. Taigi, ar yra numatyta kokių nors naujų priemonių pieno gamintojams? Ar paliksite juos e, likimo valiai? Ir vėl. Ir antra, Berlyne vykusios vadinamosios žaliosios savaitės metu vyko diskusijos tarp Sango generalinio direktorato ir Rusijos federacijos atstovų buvo prašoma atšaukti embargą bent kai kuriems produktams. Ar yra žinių dėl to? Dėkui. Pane Miller, ačiū. Pirmininkė, aš norėčiau padėkoti komisijai už pranešimą apie padėtį vaisių ir daržovių sektorija. Aš manau, kad kai kuriuose regionuose jau pasikeitė situacija rinkoje, bet kai kuriuose kitose regionuose kainų skirtumai tikrai yra labai dramatiški. Maničiau, kad reikėtų stengtis daugiau išvežti produktų į Braziliją ir JAV. Bet aišku, kyla klausimas, kokią kainą viską turėtumėm parduoti. Nepamirškime ir e, valiutų kurso sviravimo. Štai pavyzdžiui, dolerio ir euro santykis, jis dabar yra mums palankus, tuo galėtumėm pasinaudoti. Dar norėčiau tarti keletą žodžių apie e, pieną, e, jautieną, keulieną. Ar dėl to bus pateiktas atskiras pranešimas, ar komisija dar galėtų trumpai ir dabar pakomentuoti situaciją šiuose sektoriuose? Taip pat e, turiu ir dar vieną klausimą dėl to, kokį poveikį vaisių ir daržovių programa mokykloms Kokį poveikį turi ši programa, kiek jai yra atiduodama e, vaisių ir daržovių? Ačiū, pirmininkė, aš irgi noriu padėkoti komisijai už pranešimą. Man atrodo, kad komisija daug ką vertina tarsi užsidėjusi rožinius sakinius. E, kaip kad buvo sakyta, daugelis gamintojų šiais metais džiaugiasi ir tuo, e, jeigu gauna apvalų nulį, svarbiausia, kad nors neįtų į minusą. Kaip kad buvo sakyta, iš tikrųjų dabar yra labai palankus dolerio kursas, JAF rinka yra didžiulė, bet su JAF yra e, e, taikomi labai e, didžiuliai prekybos apribojimai. Galbūt komisija galėtų paraginti JAV dar kartą apgalvoti tuos apribojimus ir suteikti didesnę prieigą ES valstybėms narėms prie JAV rinkos. Man atrodo, kad dabar būtų labai palankus laikotarpis apie tai kalbėti. Labai ačiū. Jūs kalbėjote netgi mažiau negu kad jums buvo skirta. Toliau kolega Būda. Asistăm la uh, o astfel de abordare e, ca și... Deja, e ne pirmą kartą jau stebime tokį požiūrį, kaip kad šiandieną pristatytas. Puikų žodžiai skrieja iš komisijos pusės. Bet gamintojai papasakotų ką kitą. Mažų mažiausiai papasakotų ką kitą. Taigi, iš kur komisija ima savo duomenis, kurios mums pristato, nes gamintojai patiria tikrai realias problemas. Norėčiau paprašyti komisijos pažvelgti ir į kitas rinkas, kurios nukentėjo nuo Rusijos embargo. Galiu pateikti pavyzdį iš Rumunijos. Ten vaisių ir daržovių rinka, net ir ta pati obolių rinka buvo uh, užpilta produktais iš kitų valstybių, kurios gavo subsidijas iš ES. Jie galėjo pardavinėti obolius iš savo šalių mažesnę kainą, o Rumunijos žemdirbiai negalėjo parduoti savo užaugintų obolių. Taigi, manau, kad komisija turėtų ieškoti naujų rinkų. Taip, ir tai yra vienintelė alternatyva, nes užsienio embargas tikrai nebus panaikintas greitų metų. Dėkui. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį iš tai kokį dalyką. Dėl Rusijos embargo Slovakija, Slovenija, e, Kroatija, e, Vengrija ir kitos šalis turėtų gauti kompensacijas, likščiau tų kompensacijų nebuvo. Ir aš norėčiau pasitirauti komisijos, kada mano minėtos šalis gali tikėtis gauti kompensacijas. Dėkoju. Panašu, kad nebuvo vertimo į anglų kalbą. Prašyčiau išspręsti tą techninę problemą, ar ji išspręsta, panašu, kad taip. Čia e, moje piktinė bi se odnosilo. Dėkoju, pirmininkė. Pane Petir. Aš norėčiau paklausti labai panašaus klausimo, kaip ir kolega Erdošas. Kodėl Kroatijos vaisių gamintojai negavo galimybės pasinaudoti trečiojo paraiškų teikimo galimybę. Ir kalbant apie mandarinus, obolius ir pieną, ką šiais metais planuoja Europos komisija, ko imtis žadate, nes kalbant apie santykius su Rusija nebuvo žengtas ne vienas žingsnis į priekį. Ir atrodo, kad Kroatijos e, vaisių augintojai negaus jokios kompensacijos. Dėkui. Lanakin. Uh, thank you. Um, uh, I'm a little confused. Dėkui. Aš esu šiek tiek sutrikęs dėl to, kam Rusijoje iš vis rūpi tos sankcijos, kurias mes jiems taikome. Esu tikras, kad šalies vadovui tikrai tos sankcijos nerūpi man atrodo, kad jis iš vis nesidomi, jam apskritai neįdomu, ką daro Europos Sąjunga. Ir manau, bėda yra ta, kad nuo viso to nukenčia tie, kurie Rusijos ir Europos Sąjungos žemiausiuose sluoksniuose. Airijoje priekyba buvo 200-320 milijonų eurų apimties. Ir man atrodo, kad ponui Putinui tai visiškai nerūpi. Ir man tiesiog įdomu, Taip, yra sankcijos Rusijai, yra sankcijos Kinijai, yra sankcijos Pietų e, Saudo Arabijai dėl to, kad ten yra pažeidinėjamos žmogaus teisės. Man yra įdomu, ar mes ir toliau laikysimės tokio požiūrio, todėl kad poveikio visą tai netneša, tik tai labiausiai nukenčia tie, kurie yra arčiausiai žmonių ir mes turim tikrai liauti žaidęs su žmonių gyvenimais vien dėl politinių priežasčių. Dėkui. Pani poseł Sanowa, bardzo proszę. E, muchas gracias, presidente. Yo quisiera. Pone Sanova. Dėkui, pirmininkė. Aš dar kartelį noriu pasakyti, kad taip, Mursija buvo patikta kaip pavyzdys. Bet tai yra tik tai vienas iš pavyzdžių dėl to, kas atsitiko Europos Sąjungoje. Buvo paminėta taip pat jautiena ir pienas. Visą tai tokia situacija susiklostė todėl, kad daugiausia dėmesio buvo skirta eksportui. Aš manau, kad reikėtų ieškoti galimybių, kaip laikinai spręsti situaciją, kad padėtume žemdirbėms, bet noriu priminti didžiausiai Europos parlamento frakcijai, kad mes turime iš naujo atnaujinti diskusijas dėl bendrosios žemės ūkio politikos Europos Sąjungoje. Ir manau, kad prioritetas turėtų būti teikiamas vidaus rinkai. Manau, turime pe, dar kartą šviežiai pažvelgti į tuos sunkumus, su kuriais e, susiduria žemdirbiai. Deja, komisijos atstovas jau išėjo, bet e, noriu atkreipti dėmesį iš tai, ką. Toliau sudarant laisvos prekybos susitarimus, kartu auga ir imigracija. E, Ir e, žemdirbiai nuo visų tų sutarimų tik nukenčia. Ačiū, jau pasisakė visi parlamento nariai, kurie norėjo žodžio, dabar prašau komisijos atstovą atsakyti į klausimus ir komentarus. Galbūt kai kurios klausimus galima paprašyti atsakyti raštu, nes galbūt kai kurios konkrečios informacijos dabar neturite. Tuomet tokiais atvejais prašoma atsakyti raštu. Taigi prašom. Ačiū pirmininkė. Kalbėsiu labai trumpai, atsakydamas į tuos klausimus, kuriuos galiu atsakyti žodžiu, nes žinau, kad jūs neturite laiko. Paprasčiausiai noriu priminti, praėjusią vasarą kilo krizė, panaudojame savo turimas priemonės, remdamės 219 straipsnių. Tai yra kritinės e, situacijos ir išskirtinės priemonės. Ir per keturis deleguotusius aktus mes panaudojame juos, manau, kad mes padarėme tai, kas yra įmanoma tokiamis aplinkybėmis. Rezultatai, e, kuriuos matome, nėra, aišku, patenkinami šimtų procentų visiems sektoriams. Mes galime kalbėti ir apie gurkus, ir višnes, e, ir abrikos, e, persikus ar obolius. Aišku, kad skirtingos produktų grupės visom, visoms buvo siekima geriausių rezultatų, tačiau šiuo metu e, e, rinkos situacija nėra kritinė mūsų nuomonė. Antras dalykas, kai buvo minėta keletą kartų, ES vartojimas mažėja, reikia kovoti su e, vaisių ir daržovių vartojimo mažėjimu. Ir aš sutinku su tais, kurie minėjo, kokia svarbi yra vidaus rinką ir mūsų gamintojams. Trečias elementas yra trečiosios šalis. Jos yra svarbios eksportui kaip papildomas rinkos, taip pat kai, kurios rink, kai kurie gamintojai buvo susitelkę ties Rusijos rinka. Rusijos rinka tradiciškai, istoriškai visada sudėtinga į ranką. Ir ne pirmą kartą mes susidurime su sunkumai dėl to, kokias, kad tam tikras priemonės taiko Rusijos pusė mūsų eksportui. Todėl mums reikia diversifikuoti mūsų eksportą į trečias šalis, įskaitant ir labiau civilizuotas šalis. Taip pat turėčiau pasakyti, kad reikia pažvelgti į pro, reklamos skatinimo programas, ypač tas, kurias mes rengiame e, trečių šalių rinkoms. Tai yra solidus paketas, kuris turėtų padėti mūsų žemės ūkio gamintojams, ne tik vaisių ir daržovių sektoriui, bet kitiems sektoriams taip pat e, rasti alternatyves rinkas, augančias rinkas ir jas patekti. Na ir ketvirta, bendradarbiavimas tarp įvairių generalinių direktoratų. Santė prekybos ir agri per e, patekimo į rinką iniciatyvas e, reikia konkrečiai dirbti ties konkrečiomis priemonėmis, pavyzdžiui, sanitarinės ir fitosanitarinės priemonės, kurios padėtų mūsų eksporto rinkas plėsti. Taigi mes esame pasirengę gilinti šią diskusiją su jumis ir e, lauksime tolesnių galimybių tai padaryti, ponia pirmininkė. Ačiū. E, na ir prašysime stebėti ir toliau rinkas e, susijusios su embargu. Aišku, kad dar iki atostogų grįšime prie šios temos. teisinga, jūs pastebėjote, kad ir, ir Europos Sąjungoje mažėja vaisių daržovių vartojimas. Reikėtų nepamiršti. Pozityvų yra tai, kad ieškomos, e, na, ši situacija privertė ieškoti išorės rinkų. Tiek komisija, tiek gamintojų organizacijos to turi užsimti. Ir uh, minėjote, kad tam tikrų pokyčių ateityje bus, tačiau neminėjote, kad embargas bus panaikintas visiškai. Na, baigime diskusiją šiuo klausimu. Ir lauksime jūsų tolimesnės informacijos. Grįšime prie šio klausimo, nes stebėsinas ir intervencijos yra būtinos. Taigi, ponė, ponės ir ponai, baigėme komiteto posėdį, susitiksime 15 val. o dabar vyks koordinatorių posėdis, 3 minučių techninė pertrauka, kad salėje pasiliktų tik koordinatoriai ir jų darbuotojai, o visiems kitiems, sakau, iki pasimatymo 15 val. Šioje pačioje salėje.